Ar norėčiau pasveikinti komisarę. Na, o kitas darbo tvarkės punktas – Europeana, tolesni veiksmai. Pranešėjo ponė Triupel, prašau žodis jums. Pone pirmininkė, komisarė, ponė Krūs. Europeana yra didžiulis kultūrinis projektas skaitmeninis kultūrinis projektas vykdomas ES. Ką reiškia Europeana? Tai yra e, skaitmeninė biblioteka, skaitmeninis muziejus ir tai yra skaitmeniniai archyvai. Tai yra Europos kultūrinis paveldas, kuris turi būti prieinamas visiems Europos piliečiams. Europos piliečiai ir taip pat e, viso pasaulio žmonės turi turėti prieigą prie tų darbų, prie tų kūrinių. Šis projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2008 metais. Tūkstantis kultūrinių institucijų prisidėjo kuriant Europeanos projektą. Yra 150 partnerių organizacijų dalyvaujančių šiame projekte. 6 milijonai kūrinių iš, visų, iš viso Europos kultūrinio paveldo buvo suskaitmeninta ir iki 2010 metų birželio mėnesio 10 milijonų kūrinių turi būti suskaitmeninta. Iki 2015 metų 15 milijonų skaitmeninių kūrinių turi būti patalpinta šiame Europeanos projekte. Taigi projektas, kaip matote, yra labai ambicingas ir jis yra labai reikšmingas Europos Sąjungai. Kol kas projektą finansavo e-turinys plus e, projektas, projekto lėšos ir taip pat valstybių narių indėliai. Ir, e, na, Padėtis buvo tokia, kad suskaitmeninimo mastai ES valstybėse narėse labai skyrėsi. E, Prancūzija 50 procentų suskaitmenino kūrinių, Vokietija 16 procentų, kitos valstybės smarkiai atsilieka. Ir Europos skaitminė kultūra turi tapti kur kas reikšmingesnė ir mes suvokiame, kad tai yra viešai prieinamų kultūrinių kūrinių e, projektas. Ir aišku, turi vykti konkurencija su Google vykdomų projektų. Mes norime, kad Europos kultūrinis paveldas nebūtų vien tik tai perdodamas į monopolijos na, rankas. Mes norime, kad būtų laisvai galima, kad būtų galima laisvai prieiti prie Europos kultūrinių veikalų, kūrinių ir mes norime turėti šiokios tokios įtakos ES lygmenio. Europos piliečiai irgi turi prisidėti ir įtakoti šį Europeanos projektą. Na ir kai kalba eina apie tas knygas, kurios nėra saugomos autorių teisių, viskas, kai jos yra laisvai prieinamos, tuomet viskas yra paprasčiau. Bet kai pradedame kalbėti apie tuos kūrinius, kurie, kurių autoris nėra nustatytas, uh, ir vis tiek juos gina autorių teisių įstatymai, tuomet sunku išsiaiškinti, kas, kam priklauso tos teisės. Ir tai yra vis tiek autorių teisių ginami kūriniai. Ir jeigu Europeaną, į Europeaną e, įtrauksime ir tas knygas, kurios kurios yra ginamos pagal autorių teisės, tuomet reikia numatyti kažkokią tai rinkliavą, uh, nes priešingų atveju sunaikinsime e, tuos kūrinius savo kultūrinėje rinkoje. Taigi mums reikalingas greitas, veiksmingas skaitmeninimas ir taip pat turime apsaugoti, išsaugoti autorių e, teisės, nes tai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima užtikrinti kultūrinę įvairovę ES. Taigi mums reikalingi tokie sprendimai, būtų, kurie būtų grindžiami konsensusu dėl kūrinių, kurių autoriai nėra nustatyti, reikia greitai e, išsiaiškinti, kam tenka tos autorių teisės. Po Lisabono sutarties naujoje strategijoje 2020 mes kalbame apie ekonomikos apsaugą, apie žiniomis grindžiamos visuomenės, informacinės visuomenės kūrimą. Ir labai svarbu, kad Europos 2020 metų strategijoje būtų numatytas finansavimas Europeanos projektui kad tai būtų bendrai finansuojamas projektas ir iš valstybių narių indėlių įnašų. Tai turėtų būti bendras europinis projektas ir reikalinga tam, tam tikra kampanija, e, reikalingi privatus finansavimo šaltiniai, reikalinga bendra Europeanos kampaniją įtikinanti ir privatų į sektorių prisidėti tam, kad na, ir labai svarbu, kad jaunimas žinotų apie tokį Europeanos projektą ir su kokiais uždaviniais ir iššūkiais tas projektas ir susiduria. Dėkoju. Piotr Boris. Is... Piotr Boris. Pagal spontaniškus pasakymus pirmasis kalbės. Europana to dzieło przełomowe, które. Ačiū pirmininkė. Europena tai tikras proveržis, tikras pasiekimas leistinti mums populiarinti kultūrinį paveldą. Tai ne tik biblioteka, tai taip pat ir archyvas, muziejus. Ir labai norėčiau, kad ir Šopeno Marie Kuri darbai būtų viešinami, skelbiami uh, internetu, tačiau neturėtumėm leisti, kad e, Europeano projekto vykdymo metu nukentėtų kokybė, bet to turime saugoti autorių teises. Taip pat turėtumėm didinti pastangas skaitmeninant e, darbus valstybėse e, narėse, jei norime, kad šį projektą ateityje lėtų sėkmė. Ačiū, panas Ensiu. Priešėdintai în calitate de raportor pentru opinia comisiei itre pe Ačiū. Pranešėjas iš energetikos komiteto esu šiam pranešimui ir aš tikrai noriu pasveikinti pranešėją už šį pranešimą tik ir tikiuosi, kad komisija atsižvelgs jo rekomendacijas. Per diskusiją mes aptarėme, diskutavome apie tai, kaip organizuoti tinklalapį, kaip uh, už tai užtikrinti prieigą prie informacijos, koks yra suskaitmeninimo standartas. Taip pat kalbėjome apie reklamą e, tinklalapyje. Dalis pasiūlymų buvo įtraukta į pranešimą ir aš tikiuosi, kad mūsų pranešimas bus kuo išsamesnis. Nepaisant to, aš taip pat tikiuosi, kad ateityje mūsų diskusijos labiau susitelks į tokius aspektus kaip pats tinklalapis, finansavimas jo ir ypač tai, kaip organizuoti tą tinklalapį, puslapį, ne tinklalapio pagrindų, portalo pagrindų, bet būtent domenų bazės pagrindų. Tikiuosi, kad parlamento siūlymai kartu su komisijos apmąstymu atsižvelgiant į mano paminėtas problemas leis sukurti e, sėkmingą projektą. Ar e, šitas projektas galės būti sėkmingas ES projektas, tad jei Europena remsis e, Europos kultūromis vertybėmis. Ačiū dabar ponas Takula. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Trupel už šitą puikų pranešimą. Na, turiu pasakyti, kad apie tai buvo kalbama jau labai ilgai komisijoje diskutuojama. Jūs tikrai puikiai dirbote, tai puikus projektas. Na, aš, mano manimu, Europa yra vertybių bendryje ir kultūrinė bendryje. Mes turime 27 valstybės narės, kiekviena su savo kultūriniu paveldu, svarbiu kultūriniu paveldu. Ir turint galvoje, kad šiandien galime kalbėti apie informacijos greitkelį, tai mes kaip tik esame pajėgiausi galbūt informuoti visus ir tai galime padaryti tik tai investuodami kuo daugiau e, na, išteklių į šitą technologiją. Mes taip pat galime pamastyti tokiu būdu būtent apie, apie tas smulkesias kultūras, jiem visiems paskleisti tas maž, tų mažųjų kultūrų paveldą ir tokiu būdu taikyti lyg, lygybės principus ir tai būtų geresnis pasidalymas tomis kultūromis. Tai būtų puikus vaidmuo šita, šitam projektui. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mūsų politinė grupė ir aš asmeniškai nesame labai dideli šalininkai to, kad rastusi daugiau biurokratinių e, institucijų, e, tačiau laimiai Europena nėra to, tokia institucija. Gyvename vaizdo amžiuje, o ne rašytinio teksto amžiuje. Ir vaizdais e, grindžiama kultūra e, nuleidžia e, kartelę žemiau, mažina viešųjų diskusijų kultūrą. Tai jei ES nori padaryti mus geresniais piliečiais, pakelti mūsų dvasę, tai tikėkime, kad šis projektas E, sukurs e, naują piliečių e, kartą. Dėkuoju. Bardzo, panie Migalski. Mis... Ačiū. Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Kolegos, šiandien kalbame apie tokią iniciatyvą, kuri galėtų tapti tikrų brangakmenių Europai. Ir aš dėl to norėčiau padėkoti uh, dar kartelį pranešėjai ponė Trupel, kuri surašė tikrai išskirtinį pranešimą. Mes kalbame apie tokį kultūros, Europos kultūros sandėlį, kuriame galėtumėm kaupti aukščiausios kokybės kultūrinį paveldą. Ir aš tai norėčiau pabrėžti. Europeana sėkmė priklausys nuo to, kokią formą jai suteiksime. Mes nenorime, kad Europeana būtų tik tai platforma, kurioje atkuriami tiesiog kūriniai kaip, pavyzdžiui, Google arba Wikipedijoje. Mes norime, kad tai būtų rimtas, patikimas šaltinis, turintis tikrą mokslinį netgi naudą, kur intelektinės teisės būtų apsaugotos, kurios turinys būtų apsaugotas. Taigi, būtent dėl to mes pateikėm pakeitimus, atitinkamus pakeitimus po diskusijos kultūros komitete. Ne. Aišku, nėra įmanoma užtikrinti visų valstybių interesų, garantuoti, kad šita, šito šaltinį jos galės pasinaudoti savo kultūrai, e, skleisti ir skatinti. Dėl to mūsų vedmo ir yra paaiškinti, kokia yra Europano svarba nacionalinių lygmenių, paaiškinti taip pat valstybė, valstybių narių piliečiams, kad šitas projektas turėtų savo rezonansą to, jų širdise ir kad kiekvienas galėtų pasinaudoti šito turiniu tinkamiausiai. Ačiū. Pone Kamevel. Ačiū, ponas pirmininkė, ponas ir ponai, kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Trupė už pranešimą. Tai tikrai puikus pranešimas. Na, aš manau, kad tai išskirtinis projektas. Projektas, kurio siekiama sujungti, susijęti visas Europos kultūras į e, elektroninį forumą. Tačiau dar anksti kalbėti apie sėkmę. Viena iš tokių būtinų sąlygų mūsų frakcijos manimų tai yra užtikrinti laisvą ir nemokamą prieigą tiek kiek įmanoma prie Europeanos šaltinių. Diskusijos metu mes tikrai radome, manau, neblogą kompromisą, kuris, kuriuo bus ginamos autorių teisės ir taip pat bus ginamos ir vartotojas, kuris turi turėti laisvą prieigą prie tokios informacijos ir aš noriu, kad, inform... kad paskatinti komisiją atsižvelgti mūsų pasiūlymus. Kita svarbi sąlyga yra tai, kad valstybės narės turi suvokti savo pačių atsakomybę. Aš, pavyzdžiui, paimsiu pavyzdį savo šalį. Goethe. Galima skaityti prancūzų ir lenkų kalba, tačiau negimtaja jo kalba, ne vokiečių kalba. Taigi tai apgailė, apgailėstautinas dalykas ir aš noriu kreiptis į visus, kad Europana tikrai būtų tas instrumentas, ta priemonė, kuri užtikrintų taip pat ir lygumą. Ačiū. Ačiū, ponas pirmininkė. Europos piliečiams labai svarbi yra Europana. Todėl aš manau, kad reikia padidinti pas Mm, to suskaitmeninto turinio kiekį ateinantį į Europeną iš kiekvienos valstybės narės. Aš manau, kad neįgalėjai taip pat turi, turi galėti naudotis Europenos turiniu. Reikia pateikti atitinkamų formatų tą turinį ir taip pat jį adaptuoti prie tų neįgaliųjų asmenų poreikių. Mes rekomenduojame kom... Europos bendryjai pateikti saugumo sertifikatą e, tam rekomenduojamai Europeno web portalui ir taip pat paskirti atitinkamą finansavimą, kad Europenos projektas būtų e, gyvybingas. Pone komisarė, aš norėčiau taip pat pakalbėti apie autorių teisių suskaitmenintų, te, autorių teisių padėtį suskaitmenintą visuomenę. Ačiū. Sarė, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponė Triupel. Tikrai labai įdomus yra jūsų pranešimas, sveikiname jo parengimą. Manome, kad tolesni Europeanos veiksmai yra tik tai labai tokio sudėtingo darbo pradžia ir jaučiamas didžiulis politinis palaikymas šio Europeanos projekto įgyvendinimui. Kad tai būtų bendra prieiga prie turtingo, įvairaus kultūrinio paveldo, Europos kultūrinio paveldo skaitmenėme amžiuje. Taigi dėkoju poniai Triupel, pranešėjai už jos atliktą darbą. Norėčiau ją pasveikinti, pasveikinti dėl paties pavadinimo, Europeanos pavadinimas yra daug ką pasakantis. Komisija taip pat pritarė ir alternatyviam pasiūlymui dėl rezoliucijos. Jam pritarė pagrindinės politinės frakcijos parlamente, kiek man teko suprasti. Ir iš ties, ponė pirmininkė, šis projektas yra labai ambicingas. Aš matyt pasikartosiu, bet vėl pasakysiu, kad tai yra darbo pradžia. Siekis yra suskaitmeninti knygas, žemėlapius, laikrašius, muziejaus objektus, video audio medžiagą, archyvus, kuriuos būtų galima pasiekti internetu. Ir tai yra labai svarbu, norint užtikrinti prieigą prie kultūros skaitmeninėme amžiuje. Tai nėra vien tik tai, ką sakė ponas Mirgal, Mirgalskis. Tai verčia mus tapti geresniais piliečiais. Na, pažiūrėsime, kaip ten bus iš tikrųjų, tačiau bet kuriuo atveju tai yra puikia galimybė būti laimingesniems, pasidžiaugti kultūra. Tai daugeliu atveju jau ir yra laimės dalis. Parlamento pranešime labai teisingai teigiame, kad tai yra svarbus ekonominis komponentas, skaitmeninimas, prieiga internetu prie mūsų kultūrinio paveldo pagelbės įvairiems ūkio sektoriams - švietimas, moksliniai tyrimai, turizmas, žiniasklaida. Europeanos tinklapis yra beprecedentinio bendradarbiavimo uh, tarp Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų išdava. Ir, kaip teisingai paminėjo ponė Triupel, šiuo metu 7 milijonai suskaitmenintų objektų yra tiesiogiai prieinami. Ir nesustokime čia, siekime toliau ir aišku, daugiau būtų galima ir reiktų nuveikti. Parlamento pranešime yra akcentuojamos įvairios Europeanos sritys taip pat susijusi politika, kur reikalinga pasiekti pažangos per ateinančius metus. Tinklapio kūrimas. Pone pirmininkė, pirmiausia, priklauso nuo to, kiek prie to darbo prisidės valstybės narės, kiek suskaitmenins jie savo kultūrinio, jos savo kultūrinio paveldo. Taip pat, tai, kiek skait, suskaitmeninti objektai taps prieinami per Europeanos tinklapį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas uh, kartu su komisija prašo valstybių narių, kad jos siektų daugiau pažangos, nes kuo greičiau to bus pasiekta, tuo geriau. Parlamentas akcentuoja, kad Europeanos projektas ne tik yra susijęs su prieiga prie viešai prieinamų knygų, bet turėtų įtraukti ir tokią medžiagą, kuri yra dar saugoma autorių teisių. Aišku, atsakydama poniai, poniai, poniai tikau, norėčiau pasakyti, kad reikia skubiai surasti racionalų sprendimą, kaip būtų galima nespausdinamas knygas va, pa, patalpinti tinklapyje, taip pat patalpinti tuos darbus, kurių autorių, autoriai nėra aiškus, nėra aiškus autorių teisų turėtojai. Taigi, jeigu to nepadarysime, kyla rizika, kad Europa atsiliks ir po keleto metų smarkiai atsiliksime, tarkim, nuo Junktinių Amerikos valstijų. Uh, Šiuo metu Europos komisija rengia poveikio vertinimo studiją dėl to, koks būtų įmanomas teisinis sprendimas dėl tų e, kūrinių, kurių autoriai nėra aiškus. Ir kalbamės apie tai, ką būtų galima padaryti, vėlgi grįžtų prie skaitmeninės darbo atvarkės, tai yra viena, vienas klausimų, kurį e, svarstysime. Europeno sustiprinta e, versija bus pradėta vėliau šiais metais ir tikėtina, kad daugiau kaip 10 milijonų suskaitmenintų kūrinių būtų, bus prieinama per Europeanos projektą. Ir, aišku, tas projektas turi būti toliau plėtojamas. Ir parlamentas teisingai akcentuoja, kad norint sėkmingai gyveninti Europeanos projektą, reikalinga reikalingos tam tikros e, sąmoning, sąmoning, sąmoninimo kompanijos tarp kultūrinių institucijų, kurios turi prisidėti ir praturtinti skaitmeninį turinį. Taip pat tai turi būti populiarus projektas tarp visuomenės. Daug dėmesio reikia skirti jaunimui, kaip jūs teisingai minėjote. Taip pat na, jaunimas labai svarbi mūsų visuomenės dalis, kuri turėtų daugiau žinoti apie šios darbus. Na ir Europos komisija ir toliau plėtos Europeanos projektą ir kitas susijusias politikos kryptis. Tai bus labai svarbus darbas ir Europos skaitmeninėje darbo atvarkėje. Ir mes tikrai turime na, pakovoti, kad tas projektas būtų sėkmingas. Ačiū. Ačiū, ačiū komisijos nariai, kolegos diskusijos baigtos. Balsuojama bus per mini plenarinę sesiją Bruselėje po poros savaičių. Kitas pranešimas.